Bene. Bene, iniziamo subito il voto. Mi scuso con i colleghi. Tad iš karto, kolegos, e, pradėkime ir balsuoti, šiek tiek atsiliekame jau pagal grafiką. <coughs> Deja, bet e, diskusija buvo ilga, daug kolegų norėjo pasisakyti, bent 25. E, Norėjau pasisakyti, sunku buvo tą laiką suvaldyti, tad ir be jokių problemų pradėkime balsuoti. Pradėkime pirmiausia nuo pono Tošinovskio pranešimo.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 pabandyti, ar veikia balsavimo sistema. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Aspetto ancora. Voto è chiuso. Abbiamo 40, 45 presenti. Bene, ah, al voto. Turime 45 komiteto narius. Tvarka. Ar Pilar norėjo ką nors pasakyti? Atrodo, kad ne. Taigi, pabandėme, ar veikia sistema. Balsuokime. 108 pakeitimas. Prašom balsuoti, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 22. Kas už, prieš, susilaiko, nespėjau užfiksuoti dėl 22 pakeitimo. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 12. kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pranešėjo 12. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 12. kompromisnis už, prieš, susilaiko pritarta. 14. kas už, prieš, atrodo, pritarta, nematau. Septintasis už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis kompromisinis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš susilaiko atmesta. E, vidaus rinkos e, komiteto 12 pakeitimas. E, mes turime dėl jo pasitikrinti, prašom balsuoti. Imko 12. Balsuoti baigiame. Pritarta 35 už 11 prieš. 120 e, už prieš susilaiko atmesta. 121 už prieš e, susilaiko pritarta, 122 už prieš susilaiko pritarta, 27 kas už prieš susilaiko atmesta, 16 kas už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko atmesta. jeigu yra vėjonių, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 29 kultūros komiteto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta 17 už prieš susilaiko. Pritarta 123. Kas už? Labai atsiprašau, E, vis tik 123 už, prieš susilaiko atmesta, 124 kas už, prieš susilaiko atmesta, 128 kas už, prieš susilaiko atmesta. 128 turime pasitikrinti, prašom balsuoti. Balsa, balsavimas baigtas, pritarta. 26 už 19 prieš. Dabar 125. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 129. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 130. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. 131. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Reikia pastikrinti tvarkoj dėl 131 elektroniškai. Atmesta 23 prieš, 21 už. 132 kas už? E, čia kartu yra ir pakeitimas žodžiu, kas už, prieš susilaikė pritarta. 133 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 134 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 135 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 136 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 137 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kas už, kas prieš. Su... 14 vidaus rinkos komiteto. Už, prieš susilaiko pritarta. Reikia tikrintis gerai. 14. Elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 25 prieš, 20 už. 32. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 158, 159 e, už prieš susilaiko pritarta, 33 už prieš susilaiko pritarta, 160, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, 161, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 165 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 169 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 22 už, prieš susilaiko pritarta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame dėl 23 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta 29 už 15 prieš. 24 kas už prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 152 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 172. Balsavimas baigtas. Atmesta 24 prieš 21 už. 173 kas už prieš susilaiko pritarta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas septyniasdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt pirmas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 22 ir 177 drauge, kas už prieš susilaiko pritarta. 179. Balsavome dėl 22 ir 177 drauge, jie tapatus, dabar 179. Balsuojame. Taigi, kas už prieš susilaiko pritarta vėlgi draugė 23, 180 ir 181, kas už prieš susilaiko pritarta. 11, kas už prieš susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Taip atmesta iš tikrųjų. 25. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 182. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 100. Uh, e, ne, 26. Kas už? Prieš? Susilaiko? Manau, kad atmesta, tačiau Pasitikrinkime. Galite balsuoti. Balsame dėl 26 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 20, e, dėl 26 iš tikrųjų. Balsuojame dėl 26 iš tikrųjų. Balsuoti pradedame, baigiame balsuoti. Atmesta. 24 prieš 21 už. Vadinasi, 24 dabar kas už, prieš. Susilaiko pritarta. 185 už, prieš, susilaiko pritarta. 36 už, prieš susilaiko pritarta, 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko pritarta, 186 kas už, prieš susilaiko pritarta. 187 taip pat pritarta, 22 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 192 už prieš susilaiko pritarta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 38 atsiprašau, 194 už prieš susilaiko pritarta. 195, ne, atsiprašau, pirmininkė, 196 už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 197 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 kas už, prieš susilaiko atmesta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 39 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 40 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 205 už, prieš susilaiko atmesta. 16 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 206 už, prieš susilaiko pritarta. 18 už, prieš susilaiko pritarta. 26 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 27 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Turime pastikrinti dėl dvidešimto, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 24 prieš, 22 už. 30. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 28 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 218 už, prieš susilaiko, reikia pasitikrinti. 218 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43 prieš, 2 už. Tiesą sakant, nemačiau, kad būtų keliamos rankos. 29 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 225 už, prieš susilaiko pritarta. 226, e, atsiprašau, 27 už, prieš susilaiko pritarta. 31 už, prieš susilaiko pritarta. 228, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 41 ir 17 tapatus, kas už, prieš susilaiko atmesta, 30 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 31 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 32 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 244 už, prieš susilaiko pritarta. Dabar dėl 245, 6, 7, 8 draugė už. Taip pat ir 248 čia patenka. Nuo 245 iki 48 draugė Taigi, tada 245, 46, 47 drauge. Tvarkoj, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar 248 už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikriname. Gerai, dėl 248. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 prieš, 13 už. 250 su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko pritarta. 249 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 42 kas už, prieš susilaiko pritarta. 251 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti atmesta, bet gerai pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 30 prieš, 15 už, 34 kas už, prieš susilaiko pritarta. 200. Ne, dėl 255 nereikia balsuoti. Jis atsimtas, taigi 34 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 257. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 35 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 262 už, prieš susilaiko pritarta. 263, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 43 už, prieš Ar už ar prieš balsuojate? 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 ir 265 jie tapatus, kas už, prieš susilaiko pritarta. 266 kas už, prieš susilaiko pritarta. 267 už, prieš susilaiko pritarta. 268 už, prieš susilaiko pritarta 269. Tai pakeitimas žodžiu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 21 už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 21. Balsuoti baigiame pritarta 24 už, 22 prieš, 36 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 272 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 23 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 273, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 274 ir 22 drauge, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 275 už, prieš, susilaiko pritarta. 276, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 277, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 278, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 279, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 280, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 37 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dabar e, iškart galime balsuoti nuo 283 iki 289 už, prieš, susilaiko atmesta. 44 ir 18 draugė, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 290 už, prieš, susilaiko pritarta. 40, ne, 20 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 291. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 37. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 42 kas už prieš susilaiko pritarta, 43 kas už prieš susilaiko pritarta, 44 kas už prieš susilaiko pritarta, 45 kas už prieš susilaiko pritarta, 46 kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 47, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pranešėjo už prieš susilaiko pritarta. 54. Už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis už prieš susilaiko Pritarta 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta pirmasis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 62, kas už. 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 65. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Sep... Dabar 7. 2 ir 6. draugė už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 66, kas ir 66 ir 6, kas už, prieš susilaiko pritarta. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 8, kas už, kas prieš susilaiko. Reikia dėl aštuntojo pasitikrinti, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar penktas kompromisas už prieš susilaiko at, pritarta. 71. Kas už prieš susilaiko pritarta. 72. Už prieš susilaiko pritarta. 10. Kas, e, 10 ir 4. Draugė už prieš susilaiko pritarta. 73. Už prieš susilaiko pritarta 74. E, šeštas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Penktas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis už prieš susilaiko pritarta. 77 ir 78 draugė už prieš susilaiko pritarta. 12 už prieš susilaiko pritarta. 13 už prieš susilaiko atmestas 79 už prieš susilaiko atmesta 14 ir 6 drauge už prieš susilaiko atmesta 7 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 82 kas už prieš susilaiko pritarta 83 už prieš susilaiko pritarta, 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 8 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 89 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 10 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 9 ir 90 draugė už, prieš susilaiko pritarta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 92 už, prieš susilaiko pritarta. 9 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 7 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 10. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 10. ir 100. draugė už, prieš, susilaiko, pritarta. 101. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 102, dvi dalys už pirmąją, kas už, prieš susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaiko, atmesta. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko, pritarta. 20 ir 8 draugė už prieš susilaiko pritarta. 11, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 107 už, prieš, susilaiko pritarta. 21, ne, ketvirtasis už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. 43 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Dabar balsuosime dėl dėrybų įgaliojimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. pritarta 44 už, vienas prieš vienas susilaikęs, taigi sveikiname su puikiai atliktu darbu, eikime prie kito pranešimo, pono Kovač pranešimas. Kovač pranešimas. Taigi balsuosime dėl teisės akto pasiūlymo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Trisdešimt devyni už, vienas prieš. Priimta. Toliau enčių pranešimas. kompromisinis pasiūlymas, žodinis pakeitimas, D kompromisas. Pirmas kompromisas, kas uh, už, kas prieš susilaikė priimta. Antras pa, uh, kompromisas. Žodinis pakeitimas, žodis jums. Ačiū pirmininkė. norėčiau pasiūlyti išbraukti nuorodą į neįprastinius energijos šaltinius. Aš komisijai pasiūliau, tačiau nežinau, kodėl e, jis čia vis tiek yra. Pakeitimas labai paprastas. Tik išbraukti žodį non-conventional, netradiciniai. Aš galiu perskaityti, jeigu norit manoma, kad Europos teritorinės bendradarbiavimo tikslas ir taip toliau. with a view of achieving efficient and intelligent interconnections between local and regional energy sources, not non-com. Tarp vietinių ir regioninių energetikos šaltinių bei ne tradicinių energetikos, e, energijos šaltinių. Noriu išbraukti non-conventional, netradicinių. Ar sutinkate? Jeigu visi sutinka, tai tada žodinis pakeitimas tinka. Balsuojame. Žodinis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Kompromisas, trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Šeštas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas už. Dalimis. Dešimtas. Pirmoji dalis. Už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis. Už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš susilaikę priimta. Septynioliktas pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinsime. 17 pakeitimas. Votazione chiusa. 24-21 respinto. Ehm, respinto. Emendamento 18. A fav- už 21, minus 24 atmesta, 18 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta, 19 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 23 e, už, prieš susilaikę priimta. 24 už, prieš susilaikę priimta. 25 dviemis, dviemis dalimis. Pirmo dalis už, prieš susilaikę pri, e, priimta. Antroji už, prieš susilaikę priimta. 26 pakinis už, prieš susilaikę priimta, 27 už, prieš susilaikę priimta, 6 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 7 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 31 pagėdimas už, prieš susilaikę priimta. Galutinis e, balsavimas pradedame. Baigiame balsavimą. Bal, ke, už 43, prieš 1, 2 susilaikė. Dabar pereiname prie Langen pranešimo. Ar pasiruošę? Gerai. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 58 už, prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikę priimta. 59 už prieš susilaikę atmesta. 6 už prieš susilaikę priimta. 7 už prieš susilaikę atmesta. 61 už prieš susilaikę atmesta. 62 už prieš susilaikę priimta. 63 už, prieš susilaikę priimta, 64 už, prieš susilaikę atmesta, 66 už, 66 ir 68 kartų už, prieš susilaikę atmesta, 65, 67, 70 kartų už, prieš susilaikę priimta, 69 už, prieš susilaikę atmesta susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis pagirimas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už prieš susilaikė atmesta. Mes balsavome už, už 10, o dabar balsuojame už, dėl 11. Ai, dėl 72 taip pat reikia nubalsuoti, atsiprašau. Taigi, grįžtame. Balsavome dėl 10 pakeitimo, dabar dėl 72 balsuosime. Taigi, 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė atmesta. 78 už, prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė priimta. 79 už, prieš susilaikė atmesta. 13 už, prieš susilaikė priimta. 80 už, prieš susilaikė atmesta. 81 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta. 82 už, prieš susilaikė atmesta. 83 už, prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš susilaikė priimta prieš susilaikė atmesta. 85 už, prieš susilaikė atmesta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 86 už, prieš susilaikė priimta. 87 už, prieš susilaikė priimta. 88 už, prieš susilaikė atmesta. 89 už, prieš susilaikė priimta atmesta susilaikė atmesta 90 už, prieš susilaikė atmesta 91 už, prieš susilaikė atmesta 92 už, prieš susilaikė atmesta priimta, priimta 18 už, prieš susilaikė priimta 19 už, ir, ir 93 kartų už, prieš susilaikė priimta 94 už, prieš susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, atmesta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už ir 20-97 e, kartų už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prie ir, ir 100 kartų. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 98. Ne, pirmiausia 25. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 101 už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 ir 103 kartu už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. 107 už, prieš, susilaikė, priimta. 108 už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 už, prieš, susilaikė, priimta. 110 už ir kartu 110-111 už, prieš susilaikę priimta. 112 už, prieš susilaikę atmesta. 113 už, prieš susilaikę atmesta. 114 už, prieš susilaikę atmesta. 28 už, prieš susilaikę priimta. 29 už, prieš susilaikę priimta. 115 už, prieš sus, susilaikė priimta. 116 už, prieš susilaikė priimta. 117 už, prieš susilaikė atmesta. 118 už, prieš susilaikė priimta. 119 už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimta priimta. 120 už, prieš, susilaikę, atmesta. 31 už, prieš, susilaikę, priimta. 300 už, prieš, susilaikę, priimta. 123 vien, už, prieš, susilaikę, priimta. 34 už, prieš, susilaikę, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 306 už, prieš, susilaikė, priimta. 307 už, prieš, susilaikė, priimta. 308 už, prieš, susilaikė, priimta. 124 už, prieš, susilaikė, priimta. 309 už, prieš, susilaikė, priimta. 125 už, prieš susilaikė priimta. 126 už, prieš susilaikė atmesta. 127 už, prieš susilaikė atmesta. 128 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė priimta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 129 už, prieš, susilaikė, atmesta. 130 už, prieš, susilaikė, atmesta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 už, prieš, susilaikė, priimta. 134 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. 136 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 e, už, prieš, susilaikė, priimta. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikė, priimta. 138 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 139 už, prieš, susilaikė, priimta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. 140 už, prieš, susilaikė, atmesta. 141 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 142 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, priimta. 143 už, prieš, susilaikė, priimta. 52 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 144 už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. 56 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras už, prieš, susilaikė, priimta. 3 už, prieš, susilaikė, priimta. Mes norėtume balsuoti dėl 135 pakeitimo. Šimtas trisdešimt penki. Ok, ok. Viskas tvarkoja, jokių problemų. Siamo a posto, voto finale, prego. Galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiam. 37 už, 6 prieš. Sveikiname pranešėją. Kitas balsavimas. Dar klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl testavimo neplankiausiamis sąlygomis. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 44 už, vienbalsiai. Taip pat balsuojame dėl ES plynų pramonės, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat vienbalsiai pritarta. Baigiame balsavimus. Ačiū už paramą ir bendradarbiavimą. Atsiprašau už tuos nesklandumus, kurių, e, kurių pasitaikė balsavimo pradžioje. Kaip minėjau, kitas balsavimas vyks lapkričio 29 dieną, po penkių minučių pradėsime koordinatorių posėdį. Prašau visų tų, kurie neturėtų jame dalyvauti, išeiti iš salės.